potvarkės klausimas ir bendros diskusijos dėl prekių ženklų. E, rekomendacija antram svarstymui, ponas Vykstrom pranešimo dėl ES prekės ženklo ir rekomendacija antram svarstymui, taip pat ponas Vykstrom pranešimo dėl valstybių narių įstatymų dėl prekių ženklų. Pirmoji, savame suprantama, kalbės pranešėja Cecilija Vikstram, jums keturios minutės, e, prašau. Ačiū pirmininkė. Man teko garbė renkti pranešimą dėl ES prekės ženklo nuo 2012 pavasario. Norėčiau, naudodamasi progą, padėkoti visiems kolegoms, jų padėjėjams, tiek parlamente dirbantiems, tiek komisijoje. Ir e, labai ačiū daugelį pirmininkavusių šalių, e, kurios e, dirbo ties šiuo klausimu ir labiausiai ačiū Italijai ir Latvijai, kurių atliktas darbas kritinių darybų metu buvo tiesiog puikus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į mūsų pasiekimus susijusius su. su šią temą trilogose sutartos reformos užtikrins ES įmonėms greitesnė prieiga ir pigesnė prieiga prie ES prekės ženklų tiek tarptautinių, tiek e, nacionalinių lygių nepakenkiant sprendimų kokybė. Buvo suvienodintos administracinės procedūros vadovaujantis geriausia patirtimi taip pat nacionalinių sistemų harmonizavimo sustiprinome remdamiesi geriausia teigiama patirtimi. Atnaujinome nemažai nuostatų atsižvelgdami į technologijų plėtrą, taip pat mums pavyko įtraukti į šios teisės aktus labai svarbias nuostatas, kuriamis būtų apsaugoma nuomonės laisvė, išraiškos laisvė ir e, galimybė imtis teisinių priemonių, e, tiksliau apsaugoti asmenys, kurie naudoja meno kūriniuose tam tikrus prekės e, ženklus nuo teisinio persikėjimo. Kai kurie iš jūsų galbūt gavote praėjusios savaitės eigoje tam tikrus laiškus iš nevyriausybinių organizacijų, kuriuose išreiškimas susirūpinimas e, dėl e, generinių vaistų e, technologijų perdavimo besivystančiam šalims. Aš galiu visus patikinti, kad ne vienu atveju nekils jokių problemų generiniams vaistams būti e, gaminamiems trečiose šalise dėl šio teisės akto. Per visą savo gyvenimą aš kovojau už vystimąsi ir niekuomet e, neleiščiau, kad teisės aktas, prie kurio parašyta mano pavardė, sudarytų kokį nors kliūčių besivystančių šalių žmonėms apsirūpinti vaistais. Visi parlamento darybininkai vieningai to siekia ir bendromis pastangomis mes sugebėjome, kad į teisės aktą būtų įtraukti labai rimti saugikliai. Taip pat reikia pažymėti, kad anksčiau kilusios problemos susijusios su vaistų perdavimu buvo e, susijusios tik su patentais, o ne su prekės ženklais. Atrodo, mikrofonas vėl veikia. Kalbėtojas šiandien didžiuojasi tą pasiektą pusiausvyrą, siekiant kovoti su organizuotu nusikals... nusikalstamumu ir su klastočių, prekyba klastotėmis. Noriu pabrėžti, kad nekyla jokios grėsmės supainioti generinių vaistų su, su klastotais vaistais. Visi ES e prekių ženklų turėtojai e, sieks e, apsaugoti savo turimą prekės ženklą ir atitinkamos patvirtintos taisyklės mūtinės pareigūnams leis daug e, paprasčiau aptikti suklastotas prekes ir vaistus patenkančius į ES. Tokiu būdu galėsime uh, veiksmingiau kovoti su organizuotais nusikalteliais, kurie kenkia labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams. Tai aš dar grįšiu prie šio klausimo vėliau, galbūt diskusijoje, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Dabar... Dėkuoju, dabar norėčiau pasveikinti ponę Bienkovską, komisijos narę. Prašom, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami nariai. Pirmiausiai norėčiau nuoširdžiai padėkoti Teisės reikalų komitetui ir pasveikinti pranešėją Cecilę Veikstrom už jos puikų darbą e, rengiant nuomonę dėl prekės ženklų reformos priemonių rinkinio. Mačiau, kad buvo dirbama labai konstruktyviai, tai atsispindėjo darybose. E, tai palengvino mūsų darbą po dviejų metų sudėtingų dėrybų. E, e, reformų paketas yra tarsi techninis dalykas, tai yra susijęs su ES konkurencingumu, inovacijų strategija. Reformų paketas pagerins inovacijas, augimą paskatins visoje Europos Sąjungoje e, bus įdėkta sistema, kuri bus palankesnė verslui atsiras e, daugiau greičio nagrinėję prašymus, kainos sumažės. Kompromisinis paketas yra e, rimtas žingsnis į priekį, modernizuojant, dernant e, prekės ženklų sistemą Europoje. Dabar norėčiau paminėti keletą privalumų naujosios sistemos. Pirmiausiai, mokesčiai sumažės ES lygmenių ir bus galima sutaupyti beveik 40 procentų. Ypač tą pajus verslas, kuris e, nori apsaugos. E, Po pradinio dešimties metų laikotarpių toliau e, sistema visa registravimo bus supaprastinta e, visose ES biuruose, kurie užsima prekių prekių ženklų registravimu. Taip pat sumažės biurokratinė našta, pirmiausiai įmonėms, įskaitant MVI, kurios veikia daugiau negu vienoje valstybė narėje ir siekia apsaugos. Taip pat e, bus supaprastintos atšaukimo procedūros valstybėse narėse. E, Dar vienas dalykas, prekės ženklų turėti ES turės geresnės priemonės kovoti su padirbtomis prekėmis, pirmiausiai su neteisėtomis imitacinės prekėmis, kai jos keliauja tranzitu per ES. Ir Tuo pačiu metu mes įdėksime saugiklius e, užtikrinančius teisėtą prekybą. Toliau reforma užtikrins šio laikiškesnės taisyklės ir didesnį teisinį aiškumą bus pritaikytos prekių ženklų taisyklės prie šio laikiškos e, verslo aplinkos ir bus aiškiai apibrieštos teisės ir apribojimai. E, iš anks dabartinė procedūra direktoriaus biuro Alikantėje, reikia pasakyti, kad galutinis tekstas netitinka ES tarp institucinio bendro požiūrio dėl decentralizuotų agentūrų. Nežiūrint šio trūkumo, nežiūrint to, kad komisijos pasiūlymų pagrindiniai elementai dėl biudžeto nebuvo išlaikyti, vis tik tai reglamento galutinis tekstas e, bus pažangesnis dėl valdysenos ir atskaitomybės šios agentūros. Reikia atsižvelgti į bendrąjį kompromisą. Komisija jam tikrai pritarė, pritarė visam kompromisiniam e, paketui. Ačiū. Labai ačiū gerbiamai komisijos nariai. Dabar e, frakcijų atstovai. Pirmiausiai EPP vardu pasisakys ponas Svoboda. Prašom. Gerbiama komisarė, pane pirmininkė, leiskite man pirmiausia padėkoti visiems jūri komiteto nariams, kurie dalyvavo renkiančią reformą. Ačiū ir pranešėjai, poniai Cecilijai Vikstrom. Prekių ženklų apsauga yra labai svarbus projektas Mums pavyko susitarti dėl pakeitimų susijusių su dabartiniais teisės aktais ir tie pakeitimai turėjo teigiamą poveikį tiems, kurie naudojasi prekių ženklų apsaugą. Tai neturės taip pat jokio neigiamo poveikio. Suprantu, kad pakeitimai, kurie buvo pasiūlyti, bus kainuojantis pigiau ir dėl to lengviau bus ir vartotojams. Kiti pasikeitimai išplaukia taip pat iš Lisabono susitarimų ir visą tai rodo, kad yra įmanomi praktiniai pasikeitimai, kurie ne visada būna e, labai aiškiai suprantami visuomeniai. Noriu pasakyti, jog remiu siūlymas reformas. Ačiū. Dabar SND frakcijos vardu kalbės ponė Regner. Pusantros minutės, prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Kalbant apie ES rinkos apsaugos instrumentą, tai jisai labai svarbus, norint kovoti su produktų klastojimu, falsifikavimu. Ir šis naujas projektas turėtų e, padėti apsaugoti rinką. Jau ir dabar yra neblogų instrumentų, tačiau ši naujovė dar labiau pagerins padėti rinkoje, dėl to auks ekonomika, e, užimtumas bent jau to e, tikimasi. Dar reikėtų sumažinti rinkliavas, geriau suderinti veiksmus tarp nacionalinių ir ES, tarnybų ir taip pat supaprastinti e, registravimo taisyklės. Apie tai kalbėjo ir e, kiti kolegos. Man tai irgi labai svarbu, labai svarbu, kad e, besivystančiose šalyse būtų galima įsigyti generinių vaistų. Sveikata yra be galo svarbus dalykas. E, kad ir kokį sprendimą mes priimtumėm, e, svarbu užtikrinti, kad į besivystančią šalis būtų teikiami generiniai vaistai. Dar norėčiau e, paminėti, pavyzdžiui, ir parodiją. Čia nereikėtų tam tikrų apribojimų dėl šio naujo instrumento. Dėkoju. Toliau panas Maštalka, prašom. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, gerbiama Cecilija. ES e, prekių ženklo e, tikslas e, yra padėti ir mums vartotojams pasirinkti labiausiai pageidautiną produktą. Na ir ši Europinė apsaugos sistema veiks šalia nacionalinių sistemų, jos tarpusavyje nekonkuruos, jos viena kitą papildys. Ir dėl to bus lengviau kovoti su suklastotomis prekiamis. Kalbant apie bendrijos prekių ženklą, jo privalumas yra štai koks pakaks e, tokį ženklą užregistruoti vieną kartą ar bus suteikiama e, tokia pati apsauga visose ES valstybėse narėse. Taigi nereikės gilintis į 28 skirtingus teisės aktus, skirtingas sistemas, e, tai leis sutaupyti, taip pat supaprastins visas procedūras ir pareiškėjams. Dėl to pareiškėjai patirs mažiau kaštų. Aš tikrai džiaugiuosi, kad buvo rastas kompromisas dėl vairių kontroversinių klausimų. Taip pat džiaugiuosi bendradarbiavimu ir su šešėliniais e, pranešiais. Ačiū ir e, tau, Cecilija, už e, visą dėmesį šiems klausimams ir taip pat linkiu visiems linksmų kalėdų. Dėkoju, toliau Max Anderson, prašom. Eh, Norėčiau padėkoti pranešėjai ponė Vikstrom ir kitiems šešėliniams pranešėjams. Pirmą kartą susidurime su, tokiu, su tokia tema, kur trilogo darybų metu buvo dirbamas tikrai labai įdomus darbas. Pranešimas geras, todėl kad tikslas yra siekti lankstesnės sistemos, mes iš dalies išsprendžiame tą problemą, kad labai daug pinigų bus išleista įvairiems, prakt, įvairiems prekių ženklams. Kai kalbama apie žodžio laisvę, raiškos laisvę, bent jau mums žaliesiems rūpi labai konkretus dalykai, pavyzdžiui, kad ir generinių vaistų klausimas. Jūs turbūt žinote, kad svarbiausia šiuo atveju yra pasiekti pažangos. E, taryboje, e, svarstant klausimą, buvo reiškimo įvairiausio susirūpinimo. Tiesiog daktarai be sienų yra kalbėję apie tai, kad problemų šios rytyje yra, kad neužtiknama generinių vaistų kokybė ir yra ta rizika, kad generiniai vaistai um, gali kelti problemų. Mes ma, yra linkstama šią problemą minimizuoti, tačiau mes žalėjim taip nemanome, kad reiktų taip elgtis, tai taip nemanome. Uh, Mes, manau, turėtume elgtis kitaip, nes žaliai, ir dėl to žaliai balsuos prieš, kadangi generinių vaistų klausimas yra vienas svarbiausių čia. Dėkoju. EFDD grupės vardu. Kalbės ponia Ferrara, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai E, Cecilija Vikstrom už visą nuveiktą darbą, taip pat ačiū ir šešėliniams pranešėjams. E, Bendrijos prekių ženklas tikrai labai svarbus, kalbant apie ES vidaus rinką. E, šis ženklas yra svarbus ir Italijai. Italijoje mes naudojame įvairius ženklus, siekdami pažymėti nesuklastotus produktus, nesuklastotas prekes. Bet mes manome, kad e, dar ne visi klausimai išspręsti europinių lygmenių. Pavyzdžiui, dar neišspręstas vadinamasis fair use klausimas arba išskirtinių teisių turėjimas e, meninės raiškos, meninės raiškos laisvės klausimai. Taip pat būtina, kad būtų paisoma visų pagrindinių teisių, visų pirma, ir išraiškos laisvės, meninės raiškos laisvės. Labai svarbu kovoti su vaistų ir kosmetikos e, e, prekių klastojimu, nes suklastotos tokios prekės kelia didžiulį pavojų e, piliečių sveikatai. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį e, ponai Cvivka, EPP vardu, prašom. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Ačiū. Koledzy, praca... Dėkoju. Darbas susijęs su šia didelė reforma užėmė trejus metus, tiek teisinių reikalų komitetas, tiek kiti parlamentarai tekstą nagrinėjo ir e, padarė reikiamus pakeitimus, kurie reikalingi apsaugoti prekių ženklams ES. Pasiekta sėkmė, bet dėl jos mes turime būti dėkingi poniai Vikström, kuri nuolatos kovojo už aiškesnės ir skaidresnės savokas, už tokius principus, kurie būtų aiškus vartotojams. Iš tiesų e, sėkmė pasiekta, kadangi e, kalbama ne tik tais apie tuos produktus, kurie padirbti, bet ir apie e, lengvatinę registraciją prekių ženklų ar pigesnius prekės ženklus. Taip pat kalbama apie principus, kuriais remiantis galima atsisakyti registruoti Svarbiausia, kad e, bendri nustatyti principai būtų efektyvūs, kad jie veiktų, nes jeigu jie neveiks, tai bus tik pusiau pasiekta sėkmė. Dabar tos nuostatos, kurios leidžia veikti, mums leis geriau bendradarbiauti, sakykime, tarp e, atsakingų institucijų už e, patentų išdavimu, iš, išdavimą, tekstų paskui padės ir geresnis e, bendravimas tarp institucijų. Ponios ir ponai, e, teisinių reikalų komiteto požiūris yra labai platus. Mes dabar e, baigiame reformą dėl verslo paslapčių, labai sudėtingas tekstas. Dar vienas dalykas, nepriimtina formaliai kad 19 val. teisinių reikalų komitetas dar keičiasi nuomonėmis. Pone Jūrova į tai neatsižvelgia ir šalia to buvo surenkta diskusija plenarinėme posėdėje. Aš norėčiau, kad tas ateityje nepasikartotų. Dėkoju, sako pirmininkas, jūs praktiškai minutę viršijote savo kalbėjimo laiką, pasistengkite ateityje to nedaryti. Aš perduosiu jūsų prašymą kolegoms. Dar e, kolegoms lenkams ir vengrams informacija. E, moterų krepšinio rungtynės laimėjo Lenkija. Ponas Negresku, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Dėl harmonizuoto prekių ženklo e, vidaus rinka geriau funkcionuos, bus galima lengviau kovoti su suklastotomis prekiamis. E, dėl e, prekių klastojimo yra patiriami dabar didžiuliai nuostoliai. Taip pat reikia nepamiršti ir poveikio vartotojų sveikatai, pagrindinių teisų gynimo. Mes norėtumėm sumažinti biurokratiją, užkirsti kelią dideliai biurokratijai, taip pat sumažinti ir kaštus. Dėl bendrijos prekių ženklo e, bus lengviau e, e, koordinuoti ir tranzitu vežamus produktus. Iš to turės naudos visi. Taip pat e, bus pasiekta geresnė e, pusiausvėra e, ir tarp pajamų bei rinkliavų. Mano šalyje vartotojus klaidina suklastotos prekes. Tikrai būtina, jog Europos komisija organizuotų informacinės kampanijas vartotojams bei įmonėms, taip pat ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Mums reikia veiksmingos bendrijos prekių ženklo sistemos. Tai užtikrins didesnį Europos, geresnį ES konkurencingumą ir apskritai ir tai pagerins padėtį. Podin zamestnik Angel Dambaski, Edi Minuta Molja. Ačiū, kolega Džambatski. Dėkoju, dėkoju, kad paskelbėte mačo rezultatus. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, ponė Vikstrom, o taip pat šešėliniams pranešėjams už puikų darbą, kuris buvo atliktas. Ir e, žinoma, rezultatų mes visi džiaugiamės. Tačiau turime vieną rūpestėlį. E, čia turėčiau galvoje ES biudžetą. Biudžetas skirtas kovai su intelektualinės teisės pažeidimais. Tai yra labai svarbus dalykas, ypatingai tiems, kurie sumokėjo pinigus, kad būtų apsaugotas jų prekės ženklas. Tai yra skirta e, geresnė apsaugai, tačiau turi būti viskas priimta nacionaliniu lygmeniu. Dėkoju spontaniškų pasisakymų procedūrą. Kolega Drogovič. Poljakinjam, ki postaja očitno blagovna znamka kot. Dėkoju. Ačiū už tai, kad Lenkijos ir Slovenijos prekių ženklai bus išlaikyti. Ačiū už parengtą dokumentą ir ataskaitą, ponė vandenešėja. Jūs iš tikrųjų sprendžiate labai sunkius klausimus, sprendžiate prekių padirbinimo klausimo ir kita vert, aktus, kalbate apie konkurencingumą ir procedūrų supaprastinimą. Kartais tai yra labai sunkiai pasiekiami tikslai. Viena vertus yra sunku e, kovoti su prekių padirbinimu, kita vertus supaprastinimas teisės aktų taip pat nelengvas dalykas. Manau, kad puiku yra sudaryti geresnės sąlygas mažoms ir rytinėms įmonėms. Tai reiškia, kad bus e, sudarytos geresnės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 E, turi būti ir pigi, ir lanksti, ir paprasta prekių ženklų apsaugos sistema, kad galėtų ją laisvai naudotis vartotojai. Kai kurie vartotojai e, turi apsaugoti savo teises vienoje valstybėje narėje, kiti keliose arba visose, taigi turbūt turėtų būti užtikrinta, kad e, viršiausia būtų nacionalinė e, apsaugos sistema, bet kita vertus reikėtų gero, gero ryšio tarp nacionalinės ir europinės sistemos. E, ir turi būti užtikrintas ir aiškumas, ir teisinis saugumas tų sistemų. Taip pat ir tada, kai e, naudojamos, naudojami identiški prekių ženklai ir identiškos prekės. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie vidutinės bei mažas įmonės, ypatingai tokiose valstybėse kaip Graikija bei kitose, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės. Pirmininkas, dėkoju. Ponas Jakovčič. Ačiū pirmininkė. Jūsų dėmesį norėčiau atkreipti į vieną netrukus iškilsiančią problemą. Kitaip tariant, kai mes priimsime atitinkamus sprendimus susijusius su ekologiniu žemės ūkiu, atsidursime tokiose, tokioje situacijoje, situacijoje, kai mūsų prekių ženklai E, bus traktuojami skirtingai. Tai nereikš, kad vienoje ar kitoje šalyje pagamintas ekologinis produktas pasižymi tomis pačiomis savybėmis. Kitaip tariant, pesticidų e, kiekis skirsis nors tuo tarpu ir vienas ir kitas produktas e, bus pažymėtas kaip ekologiškas. Tai klaidins vartotojus ir mes puikiai žinome, kad, e, koks yra e, ekologinių produktų rinkos kokios yra ekologinių produktų rinkos ypatybės. Pirmininkas, ponė Bienkovska, komisijos vartų. Much, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Išklausiau labai dėmiai jūsų pasisakymų, jūsų pastabų. Noriu padėkoti visiems už jūsų indėlį šią diskusiją ir apibendrindama norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad prekių ženklai e, padeda labai stipriai pramoniai, padeda kurti darbo vietas, padeda tvirtinti pramonės sektorių. Uh, E, be abejo, sistema turi veikti moderniau, ji turi būti efektyvesnė, turi skatinti konkurencingumą ir verslumą. Mes taip pat turime būti geriau pasirengę kovoti su prekių padirbinėjimu, nes tai gali turėti labai blogos įtakos visuomenės sveikatai, saugumui ir panašiai. Taip pat reikia pasakyti, labai svarbu yra štai kas Kompromisas liečia prekių ženklus, tačiau tai neturi jokio ryšio su patentais, e, tai net nėra susiję su generiniais vaistais. Mes kalbame apie tam tikrus saugiklius, kuris padėtų pereiti nuo generinių e, vaistų tvarkos pakeitimo visoje Europoje. Norėčiau pasakyti, kad e, noriu paprašyti jūsų paramos įdėkiant šį teisės aktą, tai būtų labai stiprus signalas išorėje, kodėl e, ir aš manau, kad tai yra labai svarbu siekiant paaiškinti, kodėl reikia skatinti mokslo tyrimus ir inovacijas. Dėkoju. Pirmantas. Ačiū, ponė komisarė. Dabar turime baigti diskusiją. Šiuo klausimu ponė Vikstrom pranešėja apibendrins diskusiją. Pone Vikstrom, ačiū, pone pirmininkė. Noriu paminėti keletą dalykų susijusių su valdysena ir finansiniais dalykais. Parlamentas jau pasiekė daug svarbių pergalių šiuo klausimu, padidėjo skaidrumas visoje, visose srityse, agentūrose ir parlamentas, parlamentų yra visur atstovaujama. Kalbant apie vidaus rinkos harmonizavimą, Taip pat e, buvo žengti svarbus žingsniai. Europos intelektinės nusavybės of, biuras AIOPO, taip angliškai skamba santrumpa šios struktūros. E, padidės finansavimas skirtas e, Europos agentūroms ir nacionalinėms agentūroms. Tai padės lengviau atlikti harmonizavimo darbą ir tai padės geriau kurti uh, geresnius administracinius pajėgumus šiai sričiai koordinuoti nacionalinėse valstybėse. Aš jau nekartą sakiau pastaruosiais metais, kad čia mes nekalbam apie revoliuciją, vyksta tiesiog modernizavimas ten, kur jo reikėjo. To reikėjo dabartiniai Europos prekių ženklų sistemai. Esu įsitikinusi, kad tai padės pasiekti to tikslo, kuris visiems mums yra svarbus - paskatinti Europos e, ekonomikos augimą ir plėtrą. Mums šito labai reikia. Tikiuosi, kad kolegos parems sutarimą, kurį pavyko pasiekti ir dar kartą visiems noriu padėkoti už paramą ir už labai vaisingą, o kartais labai gyvą darbą, gyvas diskusijas. Visiems e, patys geriausi linkėjimai. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ačiū pranešėjai ir visiems pasisakiusiems, ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijoje, taip pat ačiū poniai komisariai. Šiuo bendrą diskusiją baigėme, balsuosime rytoj. O dabar pagal darbo tvarkę turėtume išklausyti komisijos pareiškimą dėl terorizmo aukų apsaugos. Žodis Europos komisijos vardu komisarai Bienkovskai. Prašau.